progresyvaus alijanso gavau pageidavimą. Mis pona Enrique paskirti konstitucinių reikalų komitetą, kuris pakeis vieną iš kolegų. Ar yra dėl to komentarų? Tad laikysime šį prašymą patvirtintų klausimų laiką. Baigiame. Iki 21 valandos sesiją nutraukėme.